Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder. Labas rytas, pradėsime e, mūsų posėdį. Tai yra biudžeto kontrolės komiteto posėdis. Norėčiau jūs visus pasveikinti ir iš karto tvirtinkime darbo tvarkę, kadangi niekas nepateikė pageidavimų keisti darbo tvarkę, tai tiesiog tvirtiname tokią darbo tvarkę. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į leidinį Cont News, ten yra išvardintos visos kalbos kuriomis dirbsime šiandien. Ir norėčiau pasakyti, kad mūsų posėdis bus transliuojamas per e, internetinę televiziją. Kolega Piper e, atsisakė savo mandato, taigi APP e turės rasti, kas jį, pavaduo, kas jį pakeis. E, toliau dėl kitų e, naujienų atkreipiu jūsų dėmesį, kad jos yra pateiktos Cont News leidinyje. Ir dabar iš karto pereikime prie trečiojo e, darbo tvarkės punkto. Europos audito rūmų specialioji ataskaita. ES atsakas į pabėgėlių krizę, krizės centrų koncepcija. E, suteiksiu žodį ponui Vesberg iš audito rūmų, kad jis pristatytų šią temą. Prašau. To... Dėkoju E, Pone pirmininkė, norėčiau pristatyti Jums šiandien specialią Europos, Sąjungos, e, Europos audito rūmų ataskaitą dėl ES atsako į pabėgėlių krizę. 2015-2016 metais padidėjus migracijos rautams e, buvo nuspręsta e, sukurti krizę, vadinamųjų krizės centrų koncepciją. Ir e, Ta koncepcija buvo įgyvendinama Italijoje ir Graikijoje ir pradėta įgyvendinti 2015 m. gegužės mėnesį ir buvo įgyvendinama iki 2016 m. E, vasaros pabaigos. Ir pagrindinį dėmesį mes skiriame e, tokiem aspektam. E, pagrindiniai krizės centrų, centrai buvo įkurti ten, kur e, kur jų, buvo, lab, kur, kur jų labiausiai reikėjo ir taip pat buvo e, patvirtinta atitinkama stebėjimo programa. Ir e, mes vertinome, ar šitie krizės centrai, ar jie pasiteisino e, atsižvelgiant imigrantų e, registraciją. Ir tas ta krizės centrų e, koncepcija yra vienas esminių e, komponentų migracijos grandinės. Ir mes manome, kad ES ir valstybės narės turi bendradarbiauti dėl to, kad tai yra bendras iššūkis. Jeigu to nepavyks pasiekti, tai tuomet visa ES migracijos sistema rizikuoja sužlugti. E, mes savo ataskaitoje sakome, kad krizės centrų koncepcija yra specifinė koncepcija, kuri yra susijusi su, politinė, su politiniu kontekst, kontekstu ir visos e, su tuo susijęs sąlygos peržengia e, pačias migracijos, patį migracijos fenomeną. Mes taip pat norime pabrėžti, kad mes nevertiname nacionalinių uh, procedūrų dėl migracijos srautų valdymo. Ir mes manome, kad e, krizės centrų koncepcija pagerino migracijos e, srautų valdymą. Ir tai tapo techninę plano e, duoti atsaką susidariusiai humanitarniai situacijai e, dalis taip pat darome išvadą, kad reiktų padaryti dar daugiau ir mes pateikėme specifines rekomendacijas, kurios turėtų padėti ES dar geriau valdyti migracijos rautus. Visų Pirma, mes turime atkreipti dėmesį, kad, ne, kad įkurti krizės centrai turi nepakankamai pajėgumų, e, ypač Italijoje, dėl to, kad e, net buvo padidintas krizės centrų skaičius, negu buvo numatyta pradžia. Taip pat reikia, kad visi veikėjai darytų daugiau, e, kad e, padėtų ypatingai pažeidžiamoms grupėms, ypač nelidimiems nepilnamečiams ir e, padarytų viską, kad būtų jiems suteikta apsauga ir kad jie gautų prieigą prie prieglopščio e, prašymo procedūros. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į vaikų apsaugos aspektus. Toliau kita mūsų rekomendacija yra susijusi e, su tuo, kad mes E, bandome komisiją skatinti, e, paskirti e, tinkamą skaičių nacionalinių ekspertų, kurie atliktų eksperti, ekspertizės. Taip pat mes rekomenduojame komisijai įvertinti šią krizės centrų koncepciją, nes jie tikrai padeda gerinti migracijos valdymą, migracijos rautų valdymą. Mes dėkojame Jums už, šį, už šią svarbę ataskaitą. Iš mūsų dviejų pranešėjų, kurips pradės. E, kolegė Činičiai, prašau. Grazie, grazie Presidente. Io desidero intanto ringraziare il rappresentante della Corte dei Conti. Koju, ponė pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui už tai, kad jis pristatė ataskaitą. Ši e, Šioje ataskaitoje atsispindi labai svarbus punktai, susiję, labai svarbus aspektai susiję su krizės centrų koncepcija. Norėčiau taip pat padėkoti kolegai Dejonk už puikų bendradarbiavimą rengiant dokumentą. Ir e, tikrai mes puikiai bendradarbiavome, puikiai keitėmės nuomonėmis. E, ši audito rūmų ataskaita, kurios pristatymą ką tik išgirdome, rodo, e, kokių. E, kokių e, neigiamų aspektų, kokių kliučių buvo, kai, e, kai ES bandė duoti atsaką e, migracijos kriziai. Ir kai kada ES veiksmai buvo E, neveiksmingi ir netgi netinkami. Ir dažnia, didžioji darbo dalis teko e, tom pasienio valstybėm, kurios ir susiduria su migran, migracijos srautais, ypač Italijai. E, taip pat jas palaikė EASO ir Europol, bet nepakankamai palaikė tos agentūros. Ir, e, nors spaudimas vis didėja, reikia kalbėti apie tai, kad reiktų gerinti tą situaciją. Ir dabar Graikija, pavyzdžiui, pati skyrė labai daug išteklių, tiek finansinių, tiek personalo išteklių, kad galėtų sustvarkyti su šita situacija. Kalbant apie žmogiškusius išteklius ir kalbant apie ekonominius aspektus, tai iš tiesų buvo didžiulė našta, kuri teko Graikijai. Kitos valstybės narės nedaug prisidėjo. Šitos dvi valstybės, Graikija ir Italija, buvo tiesiog paliktos e, vienos tvarkyti su šita su, e, problema. Ir yra kalbama apie didžiulius. E, srautus pabėgėlių. Pavyzdžiui, 85 procentai visų pabėgėlių atvyko į Italiją, visi kiti e, į Graikiją. Tai mes čia susidurėme su tokiais rekordiniais skaičiais. Todėl manau, kad mes galime pasakyti, kad ta e, krizės centrų sistema, e, nors jinai veikia, tačiau nepaisant to vis tiek yra tam tikrų kritinių pastabų ir jas reikia išsakyti ir tą pasakė ir auditorumo atstovas. E, E, mes susidurėme su nuolatiniu nuo migra, migra, migracijos rautu ir ypač daug pabėgėlių atvyksta į e, Siciliją, į Italijos pakrantės, taip pat Graikija taip pat susiduria su šita problema. Manau, kad prieglopščio fondas turėtų jam turėtų būti skirta daugiau finansinių lėšų, kad būtų galima e, reaguoti žymiai e, greičiau iškilusią būtinybę reaguoti ir kažką daryti. Taip pat mes manome, kad e, lėšų reiktų skirti tom valstybėm, kurios būtent tiesiogiai susiduria su šita problema nes negali tai būti, kad e, visos išlaidos e, turėtų būti apmokamos iš nacionalinių biudžetų. Ir iš tiesų, nors buvo tam tikrų problemų susijusių su šita e, e, krizės centrų koncepcija, e, tačiau vis tik tai Italijoje e, dauguma pabėgėlių yra registruojami taip, kaip turi būti, e, pagal atitinkamą tvarką ir jie, e, jiems buvo suteikta visa reikiama pagalba krizės centruose. Taip pat galima pasveikinti tai, kad pirmenybė teikiama tose krizės centruose nepilnamečiams pabėgėliams. Toliau kitas aspektas, kurį taip pat norėjome paminėti, tai yra e, prekybos žmonėmis rizika ir būtent su šita rizika susiduria nepilnamečiai, o tai yra ypatingai pažeidžiama grupė. Todėl e, šitą temą reiktų ne tik nagrinėti ir įvardinti, bet tiesiog e, gauti atitinkamų lėšų ar pagalbos e, kovai su ta problema. Yra atitinkamos teisė, kurios priemonės Europolas ir Frontexas e, dirba ties šią temą, padeda e, nacion, nacion, nacionalinėms institucijoms kovoti su šiuo nusikaltimu. E, tačiau e, labai gaila, kad e, Taip pat labai gerai, kad atitinkamos agentūros skiria darbuotojus šios problemos sprendimui. Ir galima pasakyti, kad iš esmės krizės centrai veikia gerai. Italijoje tam, kad būtų pagerinta sistema, yra dabar labai daug mm, dirbama ties tuo klausimu ir, e, aišku, reikia daryti viską ir toliau, kad šita sistema tinkamai veiktų. Aš norėčiau padėkoti auditorumams už ataskaitą ir norėčiau e, pranešėjų Dejong e, padėkoti. To... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui Vesbergui iš Europos auditorumų už jo pristatymą. Su ponia Kirinčiai tikrai buvo malonu bendradarbiauti ir galiu tik tai paantrinti jai dėl to, ką pasakė. Šiek tiek keblumų specialioje ataskaita kelia ir, ir auditorumo atstovas tą irgi paminėjo dėl krizių valdymo centrų organizavimo. Taip, čia sprendžiami paraiškų teikimo klausimai, pagal tai jie vertinami, tačiau visos likusios procedūrose nematyti, kaip yra toliau su tuo procesu, ar priimama paraiška, ar, at, ar atmetamas tas prašymas. Jeigu nėra visos tos grandinės, grandies, krizių valdymo centrams labai sunku sklandžiai veikti. Jeigu kalbėsime apie skaičius susijusius, pavyzdžiui, su Italija ar kad ir su Graikija, matyti, kad jie tik auga, bent jau mano kolegos taip sakė, tai jei tos visos grandies nėra, krizių valdymo centrai nėra visako sprendimas. Tad tas ir kelias sunkumų skaitant specialią ataskaitą. Reikia matyti bendrą vaizdą, visus skaičius. Matom, kad paskirstimas neveik, paskirstimo mechanizmas neveikia taip, kaip tikėtasi, kažkiek galbūt, bet ne taip, kaip manėme. Ir tas pats pasakytinama ir apie sugražinimus. Veiksmingos sugražinimo procedūros ar politikos įgyvendinamos nėra Europos Sąjungoje trečiosios šalis iš tiesų turėtų priimti savo piliečius. Bet kol kas ta sistema tikrai nėra veiksminga. Tad šalia to, ką pasakė ponia Kiničiai, dėl kai kurių niuansų mūsų rezultatų patiktų, visgi norisi tos testinės veiklos, aišku, rūmai toliau tą situaciją stebės, bet manau, kad būtų svarbu visą tą grandinę įvertinti procesų. Tiek, kai kalbame apie prieglapšio prašymų nagrinėjimą ir tvirtinimą, tiek apie sugražinimo procedūras. Tad tiek, o apskritai galiu pritarti tik poniai Kiničiai dėl tų svarbių um, ataskaitos dalių, dėl vaikų, pavyzdžiui. Iš tiesų, gerai kalbėtis su ekspertais, bet turėtų būti ir tes, testinis, nuolatinis bendradarbiavimas su valstybių narių ekspertais, ne vien tik jie kviečiami atvykti kartais. Ir tiek kol kas iš mano pusės. Mielai atsakysim į klausimus, jeigu tokių bus. Ačiū iš tiesų buvau nusivylusi tą specialiąją ataskaitą. Tai net ne, negali pavadinti auditu to, kas ant surašyta, tiesiog yra apžvalga tam tikrų procedūrų. Ir gerai, galima susipažinti su tuo, kaip kas numatyta ES, bet e, kaip lėšas išleidžiamos, ar pagristai, ar nepagristai, to ataskaitoje nerasi. Taigi tikrai testinio stebėjimo būtinai reikia ir kol kas ataskaitoje duomenų reikalingų suvokti visą staciją nėra. Todėl reikia kelti klausimą dėl to, kodėl čia tik toks aprašymas situacijos pateiktas, pažiūrėjau, dėl to klausimo apie ekspertus. Ekspertų darbo trukmė. Čia norėtųsi žinoti, ar yra kai kurios šalis konkrečiai išskirtinos, kas, pasak, kas aktualu, kalbant apie bendradarbiavimą su ekspertais ar ne. Toliau, ponė Šmit. Ačiū. Aš panašiai vertinčiau kaip ir ponė pirmininkė, kai pirmą kartą perskaičiau ataskaitą, iš tiesų norėjau ką nors užčiuopti realaus. Ir pirmi 20 puslapių ir buvo tokia prašomo pobūdžio informacija. Kitas dalykas. Aš irgi būčiau už testinę veiklą, už, už lydimąją tokią kontrolę, nes e, problema vis auga ir tampa vis sunkiau jas suvaldyti. Jau ir kolegos užsiminė apie kai ką, kas ir man atrodo svarbu, tai, kas, ką padarė Italija ir Graikija, ką daro. Reikia pripažinti, įvertinti ir tikrai dar situacija yra tobulintina Europos Sąjungoje. Finansuoti reiškia ne vien tiesiog skirti lėšas ir laukti, kol Italija ir Graikija pasiryš kofinansavimui, nes e, tuomet niekur neįvyksta ir pasimami tik tai tie pinigai, kurie be kofinansavimo yra skiriami, be abejo. Taigi stebėsenos trūksta, per mažai keitimosi duomenimis ir man regis yra tam tikros čia lik ir tam, tam tikri ginčiai vykstantis tarp valstybių narių ir Europos Sąjungos. Vienos nori daryti vieną, kitos gal kitą, gal kažką savo pasilikti, o iš tiesų reiktų sukaupti bendrą tą informaciją ir tada matysime, ką galima geriau padaryti, kas vyksta ne taip, kaip turėtų, juk čia kalbam apie žmonės, apie jų likimus, tai tikrai reikėtų susijimti. Kaip ir sakė kolegė, aš irgi manau, kad ES reaguoja neadekvačiai, mano manimu. Tas jau buvo pasakyta ir apie personalą. Keblumų tikrai labai daug, yra įvairių užduočių, kurias reikia spręsti, yra sudėtingos atrankos procedūros, konkursai skelbiami. Ir Europos Sąjunga turi pasistengti, kad, kad tos biurokratijos sumažėtų, nes kitaip galim viską pamiršti. Visas pasaulis žvelgia į mus, žiūri, kaip mes tas problemas sprendžiame, bet mes tai darome tikrai neadekvačiai. Uh, Ir, ir be to, kas jau buvo pasakyta, noriu irgi pareikšti, kad e, ataskaitos nevertinčiau gerai. Net nežinau, ką, norėta, ką, ką ta ataskaita norėta pasakyti. Ir čia nereiškia, kad, kad, kad mes reiškiame kažkokį įniršį ar pyktį dėl to, bet tiesiog taip yra, kad, pavyzdžiui, jaunuolių problema čia yra neužtektinai apžvelgta. Čia, čia tiek kompetencijų reikia sukaupti į vieną vietą, o, o vis dėlto tai nėra padaroma. Todėl norėtųsi matyti ir kaip rekomendacijos yra įgyvendinamos. Juk netoleruotina tai, kad specialiosios ataskaitose yra par, par, suformuluojamos rekomendacijos, tada jas lik ir visi priima domen, pripažįsta, kad reiktų taip daryti, bet patvirtinti realiai užtrunka kartais ir dešimtmečius. Tai pagaliau reikia įvertinti tą, tą įtampą tarp atskirų valstybių narių ir ES e, veiksmų. Išteklių klausimas, e, tas vengimas galbūt kartais kažką daryti ar veikti krizių valdymo centrai. Visą tai turi būti įvertinta ir, ir ES turi tuomet įsikišti ir stengtis tuos išteklius plėsti. Ačiū toliau, kolegė. Labajova. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai panašiai kaip ir pirmininkė vertino ataskaitą, trūksta skaičių, jeigu kalbėsim apie sąnaudas, apie kaštus, tai net nelabai išeina tos skaičius suvesti ir sulyginti vienas su kitu. Su komisijos nariu Avramopulos mes e, savo laiku bendravome, rašėme jam, siuntėme jam klausimus raštu, prašėme informacijos apie valstybės narės ir komisijos narys atsakė yra sunku, gal net neįmanoma pateikti sąnaudos ir kašt, sąnaudos kaštų analizę e, pagal valstybės narės šioje srityje, e, nes tai yra per daug kompleksiški procesai ir sunku tą situaciją apžvelgti. Tai man atrodo nenormalu, kad, kad negalime įvertinti tų kaštų ir negalime to pasakyti aiškiai, kiek kas kainuoja lygiai taip pat su krizių valdymų centrais. Neaišku, ar, ar situacija pagerėjo palyginti su praeisiais metais ar ne. Kitas klausimas. Gražinimo politikos e, priemonių kaštai. Kaip suprantu, valstybės narės lyg ir, lyg ir pasirengusios bendradarbiauti ir netgi konkrečiais finansiniais įnašais prisidėti. Bet ar esame įvertinę tas sąnaudas e, sugražinimo proceso? tai yra irgi labai svarbus dalykas. Ir paskutinis klausimas, kai kas, kas gal yra Katarinos Kiničiai arkliukas, sakyčiau, labiau, ji tikrai labai daug, daug žinių turi apie vaikus, apie neleidimų nepilnamečių padėtį, nes yra skirtumas ar, ar tai yra suaugęs migrantas, ar, ar nelydimas nepilnametis, jeigu mm, kaštai ir sąnaudos čia patiriamas e, skirtingos, tai irgi keičia šiek tiek situacijos vaizdą, kaip jūs tą vertintumėte, būtų įdomu išgirsti. Na ir dar vienas toks keblus klausimas susijęs su amžiumi. Aš pati žinau tokiu atveju, kai Italijoje tas ta amžiaus riba nebūtinai yra 18. Tai jeigu įtrauksime visus, kuriems maždaug, 20, maždaug iki 22, visai, visai kitokie kaštai bus. Ačiū. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Regis ne. Tada žodį suteikiu Europos komisijai. Tikiuosi, teisingai perskaito pavardę, ponia Einaichen, atsakys į iškeltus klausimus, prašom. Um, many thanks for, for the question and for the report that the Ačiū už klausimas, ačiū už ataskaitą ir uh, komisija mano, kad komisijos pozicijai bus pritarta. teikiant valstybėms narėms papildomą paramą tiek Italijai ir Graikijai, tam, kad būtų pagerinta padėtis e, krizių centruose ir kad būtų galima geriau įgyvendinti, jeigu reikia ir jeigu yra įmanoma, tą krizių centro požiūrį, kai dėl rekomendacijų, kurias pateikė auditorumai, komisija pritarė visoms rekomendacijoms ir manome, kad jeigu komisija ir agentūra toliau teiks pagalbą valstybėms narėms, kai dėl pirmosios rekomendacijos komisija yra pasirengusi parengusi, pasirengusi paruošti kelių gairių žemėlapį, rekomendacijas tiek Italijai, tiek Graikijai. Graikijos atveju mes taip pat galim pasakyti, kad bendras veiksmų planas, kuris buvo pasirašytas tarp komisijos ir Graikijos valdžios, jau apima nuostatą tam, kad būtų išplėstos prieimimo vietos salose ir pagreitintas prieglapščio prašymų nagrinėjimas. Kai dėl Italijos, komisija nuolat ragina Italijos valdžią e, išplėsti centrų pajėgumus ir teikti tolesnę pagalbą ir mes esam pasirengę teikti paramą Italijos valdžiai. Dėl nelydimų nepilnamečių tai yra didžiulis rūpestis visoms institucijoms, taip pat ir komisijai ir agentūroms. Komisija teikia paramą nacionalinėms e, valdžios įstaigoms, e, padėti nedėmėms nepilnamečiams tuomet, kai jie yra e, centruose ir, ir personalo mokymai. Ta pati galiu pasakyti ir apie ekspertų siuntimą ir agentūroje, į agentūrą. Komisija ir agentūros daro viską, ką gali tam, kad atlieptų į tuos poreikius, kad agentūros savo programavimo dokumentuose e, nurodytų, kokie yra poreikiai ir kokią papildomą paramą galėtume teikti, kad galėtume siūsti ekspertus į e, konkrečias pietas, ypač tuo metu, kai tai yra reikalinga. Agentūros taip pat mano apie tai, kad būtų galima siūsti ekspertus į konkrečias vietas, į, į, teikiant paramą valstybėms narėms. Kai dėl ketvirtosios rekomendacijos Graikijos krizių centrai, jie taiko standartinį, įprastinę procedūrą ir tekste yra pasakyta, kad procedūra yra jau beveik baigta ir bus pradėta taikyti netrukus. Kai dėl ketvirtosios rekomendacijos, dėl ES e, regioninės pajėgų grupės taip yra poreikis, rūmų nuomonė, turėtų aiški, turėti iškesnį mandatą ir iškesnę struktūrą kokios yra pajėgos dirbančios Graikijoje ir komisija taip pat gali sakyti, pasakyti, kad kai Graikijoje e, įgaliojimai jau yra e, numatyti ir Italijos vyriausybė ir komisijos, ir komisija ir agentūros e, siekia išsiaiškinti, kokia yra padėtis įgyvendinant e, šią rekomendaciją ir kad tai būtų padaryta kuo greičiau. Komisija toliau skatins valstybės narės paskirti kontaktinius asmenys nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje grupėje kai dėl penktosios rekomendacijos, kur auditorumai siūlo įvertinti ir identifikuoti galimas teisinės ir operatyvinės spragas, tai turėtų būti pataisyta ir reikėtų aiškesnio paaiškinimo koks yra teisinis pagrindas taikyti krizių centrų požiūrį. Komisija pradėjo vertinimą e, krizių centrų tiek Italijoje, tiek Graikijoje. Tai yra, na, tikiuosi, kad tai gali įrodyti, kad mes atsižvelgėme ir rimtai traktuojame auditorumų rekomendacijas ir kai tik tai yra užbaigtas auditas, mes iš karto pradedame gyvendinti jų rekomendacijas tam, kad turėtume galimybę tiek auditorumui, tiek šiam komitetui, kaip įmanoma greičiau, pateiktume veiksmų planą ir nurodyti, kad veiksmai yra užbaigti. Jeigu tai nebus iki šių metų pabaigos, tai galėtų būti labai ambicingas tikslas 2000. 2018 visos rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos. Komisija įgyvendins visas rekomendacijas, kurias nurodė auditorumai. Kai dėl užduotų klausimų, dėl testinės procedūros ir dėl fondų įsavinimo, praėjusiais metais komisijos narys um, um, Avramopulas teigia praėjusiais metais, kad šiuo metu, kai komisijos narys Vramopulos susidalyvavom posėdėje šiame e, komitete, bet nuo to laiko e, dar negavo jokios ataskaitos iš valstybių narių, nes žinote, kai mūsų fondai yra bendri ir bendrai valdomi, tai pirmiausia yra e, programos gyvendinimas, nes reikia kad visos valstybės narės teiktų ataskaitą ir kad nurodytų, kaip yra įgyvendinami teisės aktai. O tai yra šiek tiek, už, o tai šiek tiek užtrunka, nes reikia imtis techninių žingsnių audito e, įstaigoms, kurios kontroliuoja e, lėšas, kurios e, kontroliuoja fondus, jos turi būti paskirtos ir tuo metu, kai Romopulus sustiko su šiuo komitetu, po to komisija gavo labai mažai ataskaitų, kuriomis galėtų remtis mūsų e, rekomendacijos. 17 metų kovo mes gavome ataskaitas už 16 metus ir sprendimas dėl e, ataskaitų patvirtinimo už 16 metus netrukus bus priimtas, tai yra išanalizuosime tai, ką pasiūlė valstybės narės ir tai, ką nacionalinės audito įstaigos mums pateikė. Kai dėl jūsų klausimų susijusių su realiais kaštais, realiomis išlaidomis už kiekvieną migrantą, neturiu šiuo metu atsakymo. Jeigu komisija galėtų išanalizuoti kartu su valstybėmis narėmis, kokios yra išlaidos susijusios su kiekvienu migrantu, tai mes tai tikrai išsiaiškinsime ir pateiksime atsakymą jums kaip įmanoma greičiau. Gražinimo politikos išlaidos jūs dėja gausi tą, pačią, tą patį atsakymą, nes reikia žiūrėti tai, ką pateikė valstybės narės, siekiant išsiaiškinti, ar dabar yra įmanoma turim, su turima informacija jums kažką pasakyti. Kai dėl e, kaštų skirtumo, jeigu yra stautis migrantas ir, ir nepilnametis, aišku, yra skirtumas, kadangi daugiau paslaugų yra skirtumas skiriama nepilnamečiams negu e, suaugusiems. Taigi pastangos e, skiriamos migrantams, e, nepilnamečiams, kurias skiria valstybės narės ir agentūros, tam, kad būtų pasirūpinta nepilnamečiais. Skiriamas biudžetas yra, turėtų būti arba galėtų būti didesnis, kadangi yra teikiama daugiau paslaugų. Bet vis dėlto aš manau, kad komisija šiuo metu e, laikosi tokios pozicijos, kad reikia daryti skirtumą tarp dviejų, šių dviejų grupių. Tikiuosi, atsakiau į visus jūsų klausimus, o jeigu ne, tai prašau priminti. Ja, zu dem, zu dem Bericht der Hindu. Dėl ataskaitos, kuri nepateisino mūsų lūkesčių, mes taip pat galiu pasakyti, kad mes e, posėdėje su komisaru Avramopolus kalbėjome apie biudžeto įvykdymo procedūrą šioje srityje ir norėčiau grįžti prie rekomendacijos numeris 2, nelydimi nepilnamečiai. Ar yra e, vaikų apsaugos įgaliotinis kiekviena, kiekviename krizės centre. Ne, neišgirdau to iš jūsų pristatymo, norėčiau tiesiog perklausti. Uh, the, the appointment uh, concerning Italy, the appointment Kalbant apie Italiją, e, vaikų apsaugos pareigūnas, kuris būtų atsakingas už nepilnamečius, nelydimus nepilnamečius, tai, tai yra Italijos e, nacionalinės vyriausybės reikalas ir tikėkime, kad po šitos ataskaitos komisija komisija atsižvelgs į situaciją Italijoje. Uh, Graikijoje e, vaikų apsaugos pareigūnas buvo, e, buvo paskirtas. Genau, wenn Sie jetzt sagen, Dankeschön, fast alle. Tai, kai jūs sakote beveik visi, tai ką reiškia tie beveik visi? Dėkuoju už atsakymą. Uh, tai reiškia, kad mes tikimės, kad Italijos e, vyriausybė paskirs e, vaikų apsaugos pareigūną per ateinančius mėnesius. Kita mėnesį. Kitas mėnesis. Tai tikiuosi, kad tai nėra ispaniškasis manjana rytoj, kad kitas mėno ir yra kitas mėno. Uh, E, man atrodo, kad kolegė Kiničių turi e, krizės centrų ir savo rinkiminėje apylinkėje, tai jinai tikriausiai mums pasakys po vasaros atostogų, ar kitas mėno yra manjana ar ne manjana. Mes ir toliau nagrinėsime šį klausimą, nes mums jis yra labai svarbus ir jis parodo, kas vyksta su mūsų vykdomom politikom, ar, iš, ar, ar jos duoda kažkokios naudos. Aš paskui vėliau paaiškinsiu. Norėčiau suteikti žodį ponui Vesberg pabaigti diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu pateikti savo atsakymus į diskusijose užduotus klausimus. Norėčiau pasakyti, iš pradžių pakalbėti apie audito e, tikslo taikymos rytį. E, mes e, Kiek aš čia dirbu, daugiau nei šešis metus vykdome auditus, bet aišku, mes dažnai vėluojame su savo ataskaitomis. Ir e, tai reiškia, kad kai mes pateikėme kažkokio audito ataskaitą, tai e, nebelieka politinio aktualumo to klausimo. Tiesiog situacija pasikeitė. Ir e, vyk, vykdydamas e, savo veiklą ir lankydamasis biudžeto kontrolės komitete aš e, tą ir pastebiu, kad jūs mus dėl to ir kritikuojate. Ir galbūt reikia kažkaip e, stengtis pagreitinti audito procedūras. E, ir mes bandome kreipti dėmesį į tai, kas yra aktualiausia tuo metu, kai vykdomas auditas. Kai 2015 metais vykdėme auditą, mes matėme, kad Italijoje tarsi atsiranda humanitarinė katastrofa, atsižvelg, susijusi su tuo, kaip ES valstybės narės e, traktuoja pabėgėlius, kaip jos elgesi e, su jais ir kaip tvarkėsi su ta problema. E, bet dabar situacija pasikeitė. Toliau kitas aspektas sprendimo yra toks, kad e, tai, kaip elgiamasi su pabėgėliais, kaip jam yra padedama, tai yra visos, e, tai visa yra grandinė. Ir e, mes turime žiūrėti į tokius procesus kaip e, migrantų registravimas, identifikavimas, nes be šitos procedūros niekas nevyks, ne viena valstybė narė neperkels pabėgėlių, jeigu nebus e, identifikavimo ir registravimo sistemos. Taigi dėl to aš ir noriu pabrėžti, kad visa grandinė yra svarbi. Ir iš tiesų tie krizės centrai padeda spręsti problemą. Bet e, tai yra taip pat tik garandinės dalis ir, ir yra labai svarbus ryšys su registracija. Taip pat didelė e, problema yra tai, kad šitas auditas buvo gana greitai, greitai vykdomas, mes negavome negalėjome peržiūrėti ar negalėjome gauti visos aktualios finansinės informacijos, e, kuri parengta buvo iki galo tik tai šių metų e, kovo mėnesį. Tai mes tik tada galėjome, būtume galėję baigti e, savo ataskaitą. Tai reiškia, kad vykdydami šį auditą mes neturėjome galimybės įvertinti visų finansinių aspektų. E, Todėl reikia atsižvelgti į audito ataskaitas skirtas kitoms šios grandinėms dalims. Ir e, noriu dar kartą pabrėžti, kad kai mes vykdėme auditą, nebuvo finansinės informacijos atitinkamos. Ir, ir tuo metu Italija tik buvo kreipusis į fondus prašydama lėšų. Ir manau, kad reikia į tai atsižvelgti, e, kalbant apie šią problemą. Ir kodėl mes pasirinkome būtent tokį auditą, todėl kad e, e, tai buvo labai aktuali problema ir mes norėjome pateikti rekomendacijas, kurias būtų galima įtraukti, kurias būtų galima atsižvelgti vykstančiame procese susijusiame su krizės centrais. Ir kaip parodė pastarieji įvykiai, vis tik reikia daugiau krizės centrų E, ir mes tą pabrėžiame savo ataskaitoje. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad kai mes kalbė, e, vykdėme šį, šią ataskaitą, tuomet nebuvo vaikų apsaugos pareigūnų e, veikiančių tose vietose. Dabar tarsi komisija sako, kad problema jau išspręsta, bet situacija buvo tokia ir mes parengėme tokią rekomendaciją, kad padėtume komisijai geriau tvarkyti su susidariusią situaciją. Ačiū. Dėkoju. Suprantu, kad jūs visada tarsi esate tarp dviejų ugnių, tarsi iš vienos pusės ataskaita turėtų būti aktuali ir atsižvelgti į aktualius įvykius, o iš kitos pusės tarsi e, turi būti istorinė. E, Todėl aš jau laukiu kito, e, kitos ataskaitos. Kaip jums atrodo, kada vykdomas bus kitas auditas? Nuo kada iki kada? Kaip buvo jau sakyta, mūsų visos specialiosios ataskaitos, paskui yra papildomos, yra vykdoma e, kita ataskaita, e, kitas auditas, tai vyksta per tris metus. Ir aš kaip audito nu, rūmų narys e, galiu pasakyti, kad aš matau, kad šioje srityje e, reikia vykdyti ir kitus auditus. Ir reikia vykdyti e, visos grandinės auditą. Todėl man atrodo, kad reiktų pradėti naują auditą. Aš kol kas nežinau, kada jisai vyks, nes mano įgaliojimai baigsis e, kovo pirmą dieną ir aš tikriausiai nebūsiu atsakingas už e, kitų metų programas, bet iš tiesų tai e, yra audito rūmų e, vienas iš prioritetų ir turėtų kiek įmanoma greičiau būti vykdomas kitas auditas. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį pranešėjams, kas pradės kolegė Kiniči. Sì, eh, grazie Presidente. Eh, Bene, io ringrazio. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus diskusijos metu. Tikrai paaiškėjo gana ryškiai, kaip suvokiama ta ataskaita, jos tonas tikrai teisingai buvo pastebėta viskas ir Taip pat manau, kad reikia tolesnės stebėsenos, reikia visas finansinės ataskaitas dar peržiūrėti, daugiau informacijos pateikti, į skaičius pasigilinti ir kaip ir komisijos atstovė patvirtino, Italijoje daroma viskas, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos ypatingai turint galvoje nelydimus nepilnamečius. Ir yra ekspertai pasitelkiami, kurie gelbėja tiems ne, nelydimiems nepilnamečiams, nes būtent jie yra labai pažeidžiami. Aš tais klausimais nelydimų nepilnamečių ir jų šeimų domiuosi jau labai ilgai. Komisija mums turi vardyti skaičius dėl patiriamų kaštų, bet ir Europos audito rūmai čia dar turi padirbėti, pateikti tos informacijos. Panašu, kad nelydimiems nepilnamečiams reikia daugiau paramos įvair, įvairiopos, taip pat ir teisinės pagalbos ir konkrečių uh, ekspertų, galinčių patarti, specialistų, psichologinę pagalbą teikiančių. Tikrai jiems reikia daugiau paramos ar priežiūros palyginti su suaugusiaisiais. Ir nepilnamečiai tai visi tie, kuriems dar nėra suėję 18. Bet ir, ir taip ir yra, kad mano šalyje apsauga numatyta nelydimiems nepilnamečiams iki 18 metų. Tačiau suėjus tam terminui, tai datai, suėjus 18 metų, nereiškia, kad sulikta diena turėtų būti nutraukiama parama ir tolesnė pagalba. Nes, pavyzdžiui, ir baudžiamojoje teisėje iki 25 metų yra laikomas asmuo jaunoliu. Tai yra ir su, su švietimo klausimais, su, su mokslo tesimo ir taip toliau panašiai. Tai palikti vieną tiesiog likimo valiai asmenį per naktį, vos, vos sukakus 18 metų, kaip prieš tai juo rūpinaisi ir, ir paskui palikti tiesiog stovėti lietuje ir, ir, ir nebeteikti jokios pagalbos. Taip nėra, negali būti, nes netampi kitų žmogumi per tą naktį. E, vos tau eina 18. Nuo 18 metų bent jau stengiamasi kartu su šeimomis bendradarbiauti. Taigi iki 18 metų ta apsauga tikrai ir parama labai svarbi, bet ir toliau stengiamasi tą paramą teikti. Tad situaciją reikia iš įvairių pusių dar apžvelgti, nušviesti ir tos pastangos, kurias mes dedame visi, ne, ne tik Italija, tikrai pasiteisins. Ir dar viena mintis Šią ataskaitą pateikia tokį lik momentinį užfiksuotą vaizdą situacijos, tačiau yra dar ir kitų labai svarbių dalykų - apgyvendinimas, įvairi pagalba teikiama. Mes tikrai dar daug turime padaryti tų pažeidžiamų asmenių labai. Kolega Dejon. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, kai dirbam su vairiais dokumentais, suprantame ir, ir Europos audito rūmų tam tikrus apribojimus e, veikti ir, ir į rekomendacijas. Būtent taip ir žvelgiame, kad e, testinis darbas turi vykti, finansinis auditas dar turi būti atliekamas, tai yra mūsų pats savo aukščiausias prioritetas, e, tą regis suvokė ir ponas Vesbergas. Tai yra kiek kitokia specialiojo ataskaita, palyginti su kitomis, kur, kur būna pateikiamas finansinis auditas, o čia bent kol kas to panašu, kad neįmanoma buvo padaryti. Dėl Europos komisijos reakcijos, tai, tai ir, ir komitetui dar tenka nemaža darbo dalis susijusi su biudžeto vykdymo patvirtinimu, jeigu sakote, kad e, numatytas susitikimas su komisijos nario Vramopulus, taip, data tam yra paskirta, tačiau ar nereikėtų ir pono Timmermanso įtraukti į, į tą diskusiją. Lybė komitete jis tikrai dažnai apsilanko, kai yra svarbus klausimai sprendžiami ir man atrodo, kad čia yra labai panaši situacija, nes mums trūksta finansinės informacijos, komisija turi tik e, kai kuriuos skaičius ir mums e, trūksta dar detalių, kad galėtumėm susidaryti bendrą vaizdą. Jeigu kalbėsime apie tos kaštus susijusius su vieno su, su vienu migrantu, man kyla įvairių dviejonių dėl to, nes ar čia vertinsim vieną aspektą ar kitą, ar galimus nusikaltimus padarytus, polinkį nusikalstamam ir taip toliau. Bet kas yra svarbu, tai pamėginti apskaičiuoti, kiek kainuoja prieimimas centre, kiek kainuoja paraiškos prieglapšio steikimo uh, nagrinėjimas taip toliau ir taip toliau ir panašiai. Toks turėtų būti, būti mūsų tikslas. Ir sugražinimo kaštai galbūt taip gali būti gana nemaži, bet jeigu žvelgsime į visą grandį procesų, tai tas sugražinimas yra labai, labai svarbi dalis ir turint galvoje, kiek daug paraiškų mus pasiekia dėl prieglopščio suteikimo, tai viešuomenė iš tiesų rūpi ir sugražinimo klausimai. Ir tas matyti ne tik Italijoje ir kitur, nes tikrai labai daug neteisėtų migrantų yra ir vadinasi, daugelis priemonių yra neveiksmingos. Tada ir tie vienu migran, su vienu migrantu siemi kaštai nėra tokie svarus ir daug lemiantis. Reikia pažvelgti būtent į sugražinimo aspektus labiau. Ačiū. Šį darbo tvarkės punktą baigėme nagrinėti. Dėkoju Europos auditorumų atstovui ir Europos komisijos atstoviai už tai, kad atvyko. O dabar pono Flanagan pranešimas ar nuomonė parengta dėl biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimo. Prašom, pana Flanagan. Labai ačiū. Tai iš, buvo įkurta 14 metais, kad būtų sujungtas technologijos iniciatyvos biologinėje pramonėje. Ir tai yra viešųjų privačiųjų įmonių e, sąjunga iš vienos pusės ir jos atstovauja komisija, o kita iš kitos pusės biologinės pramonės sektorių, pramonės įmonių koncert, konsorciumas. Ir tai reiškia 275 milijardus, milijonus ir taip pat m, bent jau 2,72 milijono e, siekime mes. Ir problemos kilo, kad individualios kontrolės BIC nenori ir tai yra suprantama suprantama, prisidėti prie bendrų fondų ir bendros programos ir jų įnašai yra mm, siekia tik tai e, finansuoti jų pačių išlaidas. Jos prisideda prie individualių projektų, kurie e, yra jiems įdomus pagal egzistuojančius teisės aktus nėra mechanizmo, kuris to leistų, nes tai yra tiesiog taiso šitą anomaliją. O manau, kad reikalingas yra reikalingas sprendimas, kurio galėtume paremti Europos komisiją. E, žodžio prašė kolega Pochė. Eh, Flanagan predstavila, popsal problem. Dėkuoju, kolega mm, iškėlė problemas dėl finansavimo mechanizmo. Ir eh, aš manau, kad eh, reikia paremti komisiją. Aš esu komisijos atstovau į čia pranešėjas ir aš norėčiau priminti, kad yra skirtingos temos, skirtingi klausimai, kaip kalbėjo praneš, ponas pranešėjas. Aš manau, kad reikia šiuo metu geriau spręsti tokias situacijas. Ir plenarinėme posėdėje teisės teisės aktas bus aptartas. Aš tikiuosi, kad taryba taip pat padės e, pritars finansiniam e, sprendimams ir privatus sektorius dabar turi taip pat prisidėti prie programų. Mūsų patirtis e, dėl tų programų yra gana liūdna kadangi iki 24 metų turi būti sumokėta 180 milijonai. Aš esu už tai, kad reikėtų keisti sprendimą, keisti tvarką, nes reikia suprasti įmonių elgesį ir reikia, aišku, suprasti, ar finansavimo pagrindų keitimas atsiranda dėl to, kad privatus sektorius šimtų procentų remiasi savo, nuo savo finansavimu, pats finansuoja tas užduotis, taigi reikia prisiminti, kad tam tikrą tvarką mes turėtume pakeisti privatų sektoriaus elgesį. Nächster Schattenberichterstatter, der Kollege Hayes, bitte. Tas šešėlinis pranešėjas panas um, Heis. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau sutikti su pranešėju, ponu Vanegen, dėl bendro požiūrio. Taip, tai yra visiškai teisinga ir e, tiesa, kad naujas finansavimo modelis, kurį dabar siūlo komisija, turėtų būti patvirtintas, mes turėtume jam pritarti. Nes e, būtent verslo įmonės turi prisidėti, nes joms yra naudinga projektinių lygmenių. Anksčiau buvo kalbam apie bendrus pinigų kiekius, kurie nebuvo įmokėti. Ir, e, verstas nemato potencialo, jie nemato e, jokių privalumų, jeigu jie mokės įmokas. Bet e, nepaisant to, reikia svarstyti visai lė kitų klausimų pranešime. Ir pirmasis, kadangi aš perskaičiau visą komisijos sprendimą dėl, dėl šio sprendimo pagrindimo, tai pirmasis būtų toks, kad šis žingsnis, kuris, kuris siūlo komisija, yra bendradarbiavimo rezultatas, kaip jie apibūdina savo sprendime. Jie konsultavosi su MVI, su verslo įmonėmis ir manau, kad iš to galime daug pasimokyti. Jeigu programa neveikia ir netitinka pajėgumų, ir, nėra, ir įmonės nėra patenkintas, tai tuomet komisija privalo bendradarbiauti, reikia tai pripažinti, kad šiame kontekste, ne vien tik tai apie biologinę pramonę, bet ir apie kitas, kalbant apie kitas bendras įmonės, reikia daugiau bendarbiauti. Pirmas dalykas. O antras, jeigu veikia ir funkcionuoja sėkmingai, ir bet tuomet reikia versti įmonės prisidėti labiau. O komisija klausia, ką tuomet galime pasinaudoti, kalbant apie kitas bendrasis įmonės, nes tai yra svarbus klausimas, apie kurį reikia žinoti. O vien, iš vienos pusės yra fundamentalus, fundamentalus pakeitimai finansavimo mechanizme, bet reikėtų žiūrėti, kaip tą potencialą būtų galima perkelti ir kitas e, sritis. Ir aš pateiksiu savo pakeitimus. Grįžtant prie anksčiau kalbėjusio, jeigu nefunkcionuoja tai reikėtų, tai turėtų sugrįžti į šitą komitetą ir manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Tai yra aiškus reikalavimas bendrosios, pagal bendrosios įmonės statutą, kad jie turėtų išsiaiškinti ir žinoti, ką sukėlė šitie pakeitimai ir tai turėtų atspindėti ataskaitoje komisijai šiam komitetui. Ir apie tai kalbėjau praėjusiais metais ir dabar, manau, turiu pasakyti savo pastabose, nurodyti, kad kalbant apie bendrąją įmonę, jie, e, ši įmonė turėtų žinoti, kokie yra privalumai, kaip, e, funkcion, kaip įmonė funkcionavo, kokia buvo pridėtinė vertė, kokia nauda mokesčių mokėtojams ir tai piliečiams Europos Sąjungai. Aš manau, kad šitos klausimus reikia atsakyti ir dokumentais pagrysti dabar, kai norime steigti bendrąją įmonę. Bet e, Aš e, šiaip pritariu e, pranešimui ir sutinku su ponu Flanagan ir mes dirbsime su juo kartu, bet šiam komitetui pagrindinis klausimus, jeigu yra reikalingi prane, pakeitimai ir aš ir pranešėjas pripažįsta, kad jie reikalingi, tai aišku, tų žingsnių yra tam tikros mm, pasiekmes, bet mes turime žinoti, kokios yra pasiekmes ir tuomet turim parengti savo poziciją. Ačiū pirmininkė.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 Dėkoju, e, ponė pirmininkė, man atrodo, kad yra labai svarbu kalbėti apie bendrą e, požiūrį į tai. Mes e, kol kas kalbame apie tokį, tokio bendro pobūdžio požiūrį dėl tos bendrosios įmonės ir aš manau, kad mes turėsime pakankamai lankstumo pasitelkti lėšų ir iš kitų šaltinių, ne tik iš biudžeto. Dėkoju už tai. Kolega Salafranka. Mm, Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš e, atžiai išklausiau pranešėjo e, analizės, tačiau kai dėl tikrovės, tai rezultatai, kurios biologinės pramonės e, bendrųjų įmonių įmonės pasiekė po 2014 metų reglamento įgyventinimo rodo, kad sistema neveikia. Viena iš sąlygų reglamente buvo tai, kad bendroji įmonė turėtų prisidėti ir šimtas, jūs sumokėti 182,5 milijonus, bet yra sumokėta tik tai 0,7. Dėl to, jeigu nėra e, finansavimo, tai tuomet reikėtų apsvarstyti dalyvavimą šitoje įmonėje. Todėl aš norėčiau žinoti, kodėl viskas užlugo, kodėl biologinės pramonės bendrosios įmonės neveikia, nes reglamentas, reglament, nes rezultatai numatyti reglamente buvo nepasiekti. Ir na, ar galime tik tai atleisti šitai e, įmoniai ir nereikalauti, kad būtų e, sumokėtos reikalingos įmokos ir e, matau, kad konsorciumas nėra, jis nenori dalyvauti projektuose tais atvejais, kai nemato jokio pelno ir kad jo įmokos ne, neatsipirks. Aš sutinku su pranešėjai, bet aš noriu žinoti, kas būtent nesuveikė ir ar reikėtų pataisyti, pakeisti reglamentą, kad vėl tvarka pradėtų funkcionuoti. Norėčiau žinoti, kad ir prašyčiau komisijos pasakytų, kokios yra pasiekmes, jeigu nėra pasiekti numatyti reglamente tikslai, pagal kurį e, įsteigta bendra įmonė. Ir galiausiai, ar pakeisdami reglamentą mes paprasčiausiai padėsime didžiojo verslo vystimuisi pagal alekart mm, požiūrį. Na, aš manau, kad tikrai čia viskas nesuveikė ir m, mm, reikia taisyti reglamentą tiesiog, kad verslo įmonės bendroje įmonėje galėtų arba jos atsisakyti ar, ar keisti tvarką. Taigi mano klausimas yra, ar tikrai pramonės įmonės turi sumokėti šito 180 milijonus ar nebe. Norėčiau tik atkreipti dėmesį, kad po pusvalandžio ateis Envi komiteto atstovai į bendrą mūsų posėdį ir dar liko vienas darbo atvarkės punktas. Todėl norėčiau paprašyti visų kalbėti trumpai. Kolega Heis dar kartą paprašė žodžio. Prašau. Chairperson, when I was reading the original Commission report, why no full impact assessment was proposed? Kai dėl pranešimo, kodėl nebuvo patikta visa, visa ataskaita, kodėl išsameu nebuvo pri, pristatyta ir paaiškinta, kodėl ne, tvarka nesuveikė, kai ypač dabar, tai svarbu, kai kalbam apie tokius didžius pinigų srautus. Pane Fanteki iš e, tyrimų, mokslinio tyrimų generalinio direktorato, tikiuosi, kad jūs pateiksite e, trumpą atsakymą. Dėkoju, BBI iniciatyva e, jau įsibėgėjusi ir, ir bendras efektas e, jau yra pas, paskaičiuotas, yra 2,6 punkto, tai reiškia vienas euras iš viešo finansavimo mm, pridyksta 2,6 eurų iš privataus finansavimo. Taigi tai yra e, beveik pasiektas lygis pasiektas reikalavimas, kai turėjo būti 2,8 euro. Manau, kad bendros įmonės, kurios veikia pagal horizontus 2020, prisideda ir tai, kad leidžiame finansuoti e, projektų lygmenių, tai leidžia geriau e, kontroliuoti mokesčių mokėtojų pinigus pagal BBI, padeda kurti darbo vietas ir tai padeda pereiti prie naftos nenaudojančios visuomenės. Komisija kol kas e, ne e, tiesiog su, sustabdė 70 milijonų eurų ir laukia, kol bus padaryti pakeitimai. Mes norėtume padėkoti ponui Fleming už e, pozityvų nuomonės projektą. Tai yra būtina iniciatyvai, Komisija stebi ir prižiūri, skiria daug dėmesio rezultatams, kokius rezultatus atneša finansiniai įnašai, kuriuos tu moka privačios įmonės ir mes norėtume dar didesnio veiksmingumo negu yra dabar, didesnių svertų negu dabar turime. Kai dėl didžiųjų įmonių norėčiau pabrėžti, kad E, išmokos e, MVI yra 120 milijonų ir tai yra maždaug 30 procentų visų ES e išmokų pagal horizontas 2020 tikslus. Tai tokie būtų atsakymai ir labai ačiū Jums. Also ich möchte, ich möchte, ich muss weitermachen, es tut mir leid. Man labai gaila, mes turime tęsti darbą, kolega Flanagan, kad pabaigtumėte diskusijas? Ačiū už diskusijas ir, reiškia, nesakyk, opkol neprašau, kai griovė. Taigi mes reikia, turim išklausyti pirmą, paskui spręsti. Išklausiu jūsų, e, jūsų atsakymų, jūsų pastabų. Na ir mes dar nebaigėm darbo, mes visi sutinkam, kad yra problema, kad yra trūkumų, bet kiekvienas darykim savo darbą, aš to nekvestionuoju. Iki rydienos antros valandos aš turiu įtraukti visus mm, pakeitimų pasiūlymus, aš laukiu jų ir esu pasirengęs su jais dirbti. Dėkoju. Rugsėjo ketvirtą dieną vėl nagrinėsime šią temą, tai yra balsuosime ir norėčiau, kad e, jeigu yra kažkokių atsakymų, kad sekretariatas pasirūpintų, kad iki ketvirtos rugsėjo gautume atsakymą. Šiandien turime labai paskubėti. Dėkoju visiems ir periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Europos personalo atrankos tarnybos vykdomo personalo atrankos veiklos efektyvumo efektyvumas ir veiksmingumas. E, e, mes čia vertinsime EPSO tarnybą ir norėčiau pasveikinti jos vadovą poną Berfeld ir norėtume pakalbėti apie tai, kas pasikeitė į gerąją pusę, o jeigu nėra kažkokio pagerėjimo, tai kodėl e, taip atsitiko. Anksčiau e, jūs e, audito rūmo ataskaitoje buvote įvertinti neigiamai, tai dabar norėčiau, kad jūs pasakytumėte, ką jums pavyko ištaisyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę e, pristatyti mūsų požiūrį. Manau, kad per pastaruosius dešimt metų mes padarėme daug ir, ir, man, ir mes tikrai bandėme atsižvelgti į audito rūmų rekomendacijas. ką mes padarėme. E, visų pirma, mes iš esmės pakeitėme savo darbą ir dabar didelį dėmesį skiriame į tokias rytis ir būtent taip atsižvelgėme į auditorumo ataskaitą. Mes kalbame apie e, planavimą mūsų poreikių, mes kalbame apie veiksmingumo didinimą, taip pat e, e didelį dėmesį skiriame testavimam ir profesionalumam ir taip pat įvairoviai. E, pirmoji rekomendacija sakė, kad kad reikia keisti metodologiją ir pirmas dalykas, kurį mes padarėme, mes pristatėme strateginį žmonių, žmogiškųjų išteklių planą. Ir atrodo, kad jisai puikiai veikia ir jisai leidžia mums e, geriau samdyti naujus darbuotojus institucijoms. E, taip pat mes turime e, dabar atitinkamą sistemą, kaip yra planuojami konkursai ir e, mes atsižvelgiame į turimus išteklius ir į institucijų poreikius. Ir tokiu būdu galime laiku pateikti, pa, pateikti reikiamą skaičių darbuotojų institucijoms. Ir mes tą strateginį planą tikriname, tvirtiname kasmet ir E, tokiu būdu pageriname mūsų darbą ir matote, kad vyksta trys konkursų ciklai kiekvienais metais, šeštoje skaidrėje tai atsiskleidžia ir e, tokiu būdu mes galime geriau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius. Kiekvieną e, pavasarį vyksta administratorių konkursas, vasarą lingvistų konkursas, o metų pabaigoje padėjėjų konkursas. Ir E, tokiu būdu mes galime pasiūlyti visą specialistų įvairovę ir reikiamą įvairovę. Toliau kitas, kita kritika buvo, kad e, konkurso, e, konkursai trunka per ilgai. Ir kadangi mes čia kalbame apie viešojo sektoriaus darbuotojus tarnautojus, mes priėmėme tokį sprendimą, kad mes kad mes dažnai e, atrenkame darbuotojus, kurie dirbs visą likusi savo gyvenimą šitoje srityje. Ir iš tiesų dabar mes turime čia tokį labai optimistinį e, e, tvarkaraštį, e, kai bus pristatytas naujas atrankos procesas ir e, paprastai konkursas trunka apie du metus vidutiniškai. Ir, e, e, 50 procentų konkursuose dalyvaujančių darbuotojų paskui yra įdarbinami. Taigi mes bandome dabar sutrumpinti tą trukmę nuo dviejų metų iki devinių ar dešimties mėnesių ir, ir taip pat bandome, kad vis, visą procesą padaryti skaidres, skaidresnį. Šiemet Sausio mėnesį mes pristatėme e, e, naują procedūrą, kaip bus atrenkami kontraktininkai pagal sutartis dirbantys žmonės. Ir mes dabar pagreitinome tą jų atrankos sistemą lyginant su ankstesne. E, nes e, 40 e, tūkstančių, 30 tūkstančių žmonių aplikavo, dalyvavo konkursė, 10 tūkstančių mes e, e, patikrinome jų žinias ir, e, ir keli šimtus įdarbinome. E, taigi dabar sistema yra tokia, kad žmonės savo e, susidomėjimą tam tikrą darbo vietą gali pareikšti visada. Ir, ir pagal kriterijus yra atrenkami žmonės, kurie e, yra testuojami, kurie yra tikrinami. Ir yra labai svarbu, kad visi, kurie išlaiko tą tekstą, jiems nebereikia jo laikyti dar kartą. E, dešimt metų galioja to testo rezultatai. Jeigu neišlaikai to testo, tai šešis mėnesius esi, e, negali dalyvauti dar kartą tame teste. E, ir E, dabar pagreitėjo ta procedūra tam vietoj metų ar dviejų, kiek užtrukdavo e, testavimas visų žmonių, dabar mes pagreitinome procedūras ir sutaupėme lėšų. Toliau kita rekomendacija auditorumų buvo tokia, kad mes e, atrenkame tų žmonių, kuriuos turėtume aprinkti, atrinkti ir ta kritika buvo tikrai teisėta. E, mes atrinkdavome apie tik vieną procentą reikiamų darbuotojų. Kaip matote, iš šitos skaidrės e, mes pakeitėme savo išteklių planavimą ir atrankos e, procedūras ir kaip pasikeitė visi skaičiai. 2016 metais mes 99,7 procentų darbuotojų atrinkome reikiamų. E, tai reiškia, kad visos institucijos galėjo e, pasirinkti darbuotojus ar gauti tuos darbuotojus, kurių jiems reikia. Ir e, mes, m, mes e, dabar pritaikėme naują sistemą ir, ir e, atsisakėme sistemos, kai, kai galėjo rezervuoti institucijos e, darbuotojus e, šešiems mėnesiams ir dabar mes galime e, veikti skaidriau, e, visi procesai vyksta skaidriau. E, geografinis Geografiniai ypatumai, geografinė pusiausvėra yra sunkus klausimas. Iš tiesų tai yra susiję taip pat ir su ekonominiais skirtumais ES, bet mes labai dedame labai daug pastangų, kad pritrauktume kandidatus iš visos ES. E, jeigu jūs pasižiūrėsite į paskutinę e, e, grafą, kurioje yra parodyti, žmonė, kurioje parodyti skaičiai, kiek buvo įdarbinta žmonių, tai jūs, pavyzdžiui, per 2010 metus įvyko 18 konkursų. Oranžinė spalva čia pažymėtas trūkumas darbuotojų. Pavyzdžiui, Kroatija tuo metu buvo dar besirengianti narystiai šalis, todėl tokie skaičiai Malta yra pati mažiausia pagal gyventojų skaičių šalis. Ir, bet todėl yra tokie, tokios proporcijos, tokie skaičiai. Ir dabar mes matome šiek tiek labiau subalansuotą vaizdą mes patys nebuvome patenkinti e, tuo, kaip veikia sistema ir mes norėjome ją tobulinti. Ir e, mes bandėme pagerinti atrankos procesą tam, kad pritrauktume tinkamus žmonės. Ir e, kad galėtume pasirinkti talentingiausius žmonės Europoje. Ir e, mums. Mes dabar 2016 metais užimame 15 vietą tarp didžiausių e, e, darbdavių. Ir e, Tai manau, kad tarp tiek daug e, stambių įmonių tai, tai yra tikrai geras e, rezultatas ir tiems žmonėms yra gerai, kurie galvoja apie karjerą Europos Sąjungoje. Taip pat mes socialinėje žiniasklaidoje e, esame matomi ir e, mes tokiu būdu pasiekėme visą Europos Sąjungą. E, mes, e, naudojame socialinę žiniasklaidą ir turime savo e, tokius kaip ir ambasadorius įvairiose e, aukštosiuose mokyklose Europos Sąjungoje, kurie pristato savo, sa, savo e, darbą. Ir e, e, pastarojo ataskaitoje mes buvome kritikuojami dėl to, kad mes nepateikėme aktualios informacijos, aiškios informacijos ir mes e, priemėme tam tikrus sprendimus, kad pagerintume E, savo darbą šioje srityje. Ir šioje, e, šiame komitete svarbi tikriausiai šita skaidrė, kuri e, atspindi kaštus ir kiek kainuoja žmonių įdarbinimas tarptautinėme sektoriuje. Mes, kaip matote, esame vienas iš pigiausių darbdavių ir apie 40 tūkstančių yra e, vidutinė, vidutiniai kaštai e, tarptautinėse organizacijose ar kompanijose žmonių įdarbinimo. Taip pat mes ketvirtadaliu, trečdaliu su, sumažinome e, kaštus EPSO konkursų ir, ir e, E, tas e, dabar kainuoja e, vienas įdarbinimo ciklas nuo, 2000, nuo, nuo 2,6 tūkstančių iki 13 tūkstančių, priklausomai nuo to, kokio, kokiam pareigybėm yra įdarbinami žmonės. Ir mes tikimės, kad mums pavyks sutaupyti apie 5 milijonus eurų, kalbant apie tai, kad karjera dažniausiai trunka 35 metus. Manau, kad E, baigdamas savo antrą e, EPSO direktoriaus kadenciją galėčiau pabrėžti ir tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėme. Ir e, tie iššūkiai yra labai rimti ir su jais susiduria visos inst, e, institucijos, nes e, dabar e, institucijų darbuotojai sensta, e, nes e, to e, kūdikių bumo karta jau išeina į pensiją. E, taigi, mes susidurėme su tam tikrais trūkumais ir e, kas yra labai svarbu, kad ateina nauja karta ir ta nauja karta yra visiškai kitokia, jie turi kitokius lūkesčius susijusius su darbu ir e, jie nelabai e, susidomėję daryti karjerą, tą pačią karjerą visą gyvenimą. Ir tos kartos skiriasi iš. E, tokių pozityvių aspektų, tai yra tai, kad e, ta naujoji karta nori dirbti e, ir mes turime dabar padaryti viską, kad prisidėtume prie Europos ateities. Tai yra labai svarbus iššūkis. Kitas svarbus aspektas yra e, karjeros darimo progresas. Mes turime panaudoti įvairias įmanomas technologijas ir ką mes dabar matome ir tas, tas, ta, ta tendencija matoma įvairiose šalise, kad e, vyksta, vyksta konkursai e, ar konkur, net konkuruojama yra dėl e, talentingų žmonių ir kai kada yra labai sunku pritraukti tuos žmonės. Ir manau, kad mums viešajam sektoriu yra labai svarbu, kad mes atspindėtume visą mūsų piliečių įvairovę, tų, kuriems mes e, tarnaujame, kuriems dirbame. Ir manau, kad mes turime mm, staigiai reaguoti ir daryti kažkokius pokyčius ir e, negalima teikti, kad viskas yra tobula ir, ir mes nebeturime ką tobulinti ir e, ką daryti. Mes, e, mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir po, su profesinėmis organizacijomis visame pasaulyje. Mes kalbame apie tarptautinius konkursus ir galime keistis patirtimi ir gerinti savo darbą. Ir, ir, ir e, Mes gavome e, netgi apdovanojimą iš jungtinių tautų atitinkamos institucijos. E, 2014 e, metais ir mes e, buvome įvardinti kaip geriausias ar patraukliausias darbdavys Belgijoje. Ir E, aš noriu pasakyti, kad mes atsižvelgėme ne tik į auditorumų kritiką, bet ir į visą kitą išsakytą kritiką. Ir man atrodo, kad e, mums pavyko patobulinti EPSO procedūras ir mes dabar geriau tarnaujame institucijoms ir geriau e, e, atliepiame piliečių lūkesčius Ir aš tikiuosi, kad žmonės, kurie dalyvauja mūsų konkursuose, nepriklausomai nuo to, ar jam pasiseka ar nepasiseka, jie e, nesijaučia, kad su jais nebuvo pasiel, pasielgta nesažiningai. Ir aš galėčiau pasakoti ir daugiau. E, mes, aišku, turime ir toliau e, e, gerinti e, savo darbą e, ir mūsų laukia dar kiti konkursai. Kol kas baigsiu ir dėkoju uždėmesi. Dėkoju turiu e, pripažinti, kad man jūs padarėte įspūdį. Pone Aela Sander paprašė žodžio, prašau. Ačiū už pristatymą. Matyti, kad į Europos audito rūmų rekomendacijas ataskaitą uh, 2008 metų labai rimtai buvo pasižiūrėta, taigi nuoširdžiai dėkoju. Ir matau, kad tikrai buvo pasirūpinta, kad EPSO taptų labai modernę atrankos tarnybą, personalo atrankos tarnybą. mėginama praturtinti įvairiomis prasmėmis ES institucijų darbuotojų kolektyvą. Yra vertinama situacija pagal skirtingas institucijas ir būtų įdomu sužinoti, ar yra, pavyzdžiui, tokių, kurios yra patrauklesnės potencialiems darbuotojams negu kitos ir be abejo kyla klausimas tada, ar Ar situacija tokia gan homogeniška, ar vis dėlto varijuoja priklausomai nuo, nuo institucijos, nuo tarnybos, galvojant apie patrauklumą kandidatams. Kitas klausimas, kokius ryšius EPSO palaiko su nacionaliniais e, atrankos centrais įvairiais e, ekspertais nes gali būti įdomu palyginti, kaip veikia nacionalinės atrankos tarnybos ir kokia situacija su terminuotomis sutartimis, kokia yra situacija apskritai. Ar yra koks nors numatytas mechanizmas, kaip tas terminuotas sutartis paversti nuolatinėmis sutartimis? Ataskaita buvo 2009 metais, dabar 17. Kaip sakytumėte, krizė padarė poveikį atrankoms? Pavyzdžiui, Ispanijoje ES institucijos e, nebuvo tokios jau patrauklios e, darbdavės, e, dabar jau yra visiškai kitaip, nes ir Ispanijos jaunuoliams tampa vis sunkiau rasti darbo savo šalyje. Aišku, gal čia skiriasi viskas ir priklausomai nuo tautybės, apskritai nuo šalies. E, dar kalbėjote apie um, naujosios, e, naujo tūkstantmečio kartos e, situaciją, apie tai, kad pinigai čia nebevaidina paties svarbiausio vaidmens, bet be abejo tai šiek tiek susiję ir su pragyvenimo lygių valstybė narėje, matyt, kurio nors. Toliau. Ar turite kažkokį metodą nustatyti, ar ar yra įdarbinami, vadinkime, antros ar trečios kartos jau tarnautojai ar ne, kad būtų užtikrinta įvairovė ir, ir kad būtų samdomi darbuotojai su, su kuo skirtingesniu. Su kuo skirtingesnė istorija. Ačiū. Toliau panas Alafranka. Dėkoju, dėkoju ir EPSO direktoriui už jo prezentaciją. Tikrai buvo įdomu sužinoti tos faktus. Tikrai sudėtingas, kompleksiškas procesas yra tarnautojų atranka Europos Sąjungos institucijas ir džiugu girdėti, kad viskas vyksta sklandžiai dabar kalbėsiu apie krizę, bet ne apie ekonominę krizę, o apie ES patiriamą krizę. Europos idėjos krizę, tą tokią pamatinę krizę. Ar tai pakeitė kaip nors ES jaunimo pasirengimą dirbti institucijose? Galbūt tai susiję ir su saugumo, užtikrintumo sumetimais pamatinė krizė mus dabar purtanti Europos Sąjungoje. Ar tai darė įtakos samdymui? Dar sakėte, kad nemaža dalis tarnautojų dabartinių netrukus išeis į pensiją, tad būtų įdomu išgirsti, kaip naujoji sistema veikia. Anksčiau buvo vykdoma atrankos procedūra, daug reikalaujama buvo žinių apie ES procesus įvairius e, ir pačias institucijas, o dabar, regis, yra labiau kreipiamas dėmesys į įvairius įgūdžius, plataus pabudžio įgūdžius. Na, o sudarant rezervo sąrašus, ypatybė tos sistemos yra ta, kad nėra garantijos, kad tas, kuris pateko į rezervo sąrašą, iš tiesų gaus pasiūlymą dirbti. Kartais reikia ir šiek tiek tokio pastumėjimo to link matyti. Tikrai, tikrai nėra jokios garantijos, kad postas bus pasiūlytas. Ir, ir kaip tada užtikrinti, kad tikrai geriausi būtų įdarbinami. Pone Kadenbach dar tikrai labai labai trumpai. Gerai, pamėginsiu glaustai pasisakyti. Manau, gal tai netiek susijęs su Europos audito rūmų rekomendacijomis, bet vis dėlto būtų įdomu išgirsti, kaip žvelgiate į praktikas, į stažuotes, nes tikriausiai būtų prasminga ir čia pritraukti e, jaunimą dirbti, kuris e, jau anksčiau atliko praktiką institucijose. Per įvairius konkursus atrankos procedūras e, jų organizavimas nėra toks vienareikšmis. Yra tokių, tokių netipinio pobūdžio stažuočių ar, ar, ar praktikantų, kurių ateitis ir kuriems taikomos procedūros nėra aiškios, tai gal galvojama yra ateityje kaip nors tos mechanizmus tobulinti, kolega Liberatskis, bet irgi trumpai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už prezentaciją, už tiesą sakant, aš suprantu, kad mes stebime pokyčius tinkamą kryptimį, bet vis dėlto yra e, daug klausimų susijusių su saugumu, šio, e, skaidrumu įdarbinimo proceso. Kartais kyla tokių klausimų arba nusiskundimų, kad procesas yra per daug sudėtingas, trūksta aiškumo, trūksta skaidrumo procese ir pasirodo tokie klausimai, tokie punktai, kurie buvo ir čia iš, iškelti kaip geografinė pusiausvėra. Jeigu, pavyzdžiui, yra dvi valstybės, kurios yra panašaus dydžio maždaug, pavyzdžiui, Ispanija ir Lenkija. Ir yra taip, iš Lenkijos um, buvo mažiau, tris kartus paraiškų negu iš Ispanijos, bet penkis kartus mažiau asmenų e, atrinktų kaip kvalifikuoti. Taigi yra tokia nepakankama e, nepakankamas atstovavimas. Na, nėra tai labai didelis, didelis klausimas, nėra e, pretenzijų, bet vis dėlto yra nepakankamai atstovaujamų valstybių, kaip, pavyzdžiui, Lenkija. Aš norėt, ar norėtumėte pasakyti, kad yra kažkokių silpnų pusių kandidatų iš įvairių e, valstybių narių, nes įdomu būtų žinoti, kokios yra priežastis, ar išsilavinimas konkrečioje valstybėje narėje. E, švietimo, išsilavinimo kelias, ar yra kitos priežastis, verta būtų tai žinoti. Ir dar vienas klausimas, ar atliekama kažkokia post factum analizė. Tai yra kadrų darbuotojų atitinka, pak, atitinkamumo e, stebėjimas. Ar mūsų įdarbinti darbuotojai buvo tinkami, ar paskutinį kilo problemų. Labai ačiū. Pone Petfield, bet tikrai labai trumpai, mūsų laikas spaudžia. Dėkui, pasistengsiu. Žinoma, EPSO e, pirmas klausimas yra, kaip atrinkti asmenys visoms institucijoms tai mes labai aiškiai kalbam apie įvairius institucijų vaidmenis ir jų vietas išsidėstimą. Žinoma, kai kurios institucijos turi aukštesnį e, profilį, ar kur pavyzdžiui parlamentas, o komisija komitetai na, nėra tokie žinomi ir patrauklus. Bet aišku, reikia įdarbinti žmonės, kurie reikalingi. Aišku, yra skirtingas patrauklumas, e, kalbant apie geografiją sunku pritraukti žmonės į Luksemburgą negu į Bruselį. Galbūt e, dėl to, kad yra skirtingas pragyvenimo lygis ir, ir pragyvenimo kaštai. EPSO nevaidina jokio vaidmens dėl siunčiamų nacionalinių darbuotojų, čia yra institucijų reikalas, apie tai nieko negaliu pasakyti. Kai dėl e, stažuotojų jie yra svarbus, na, talentų šaltinis institucijoms ir mes dirbame su stažuočių darbuotojais atsakingais už stažuotės ir mes su jais susisiekėme, kad jie galėtų išaiškinti, kokia yra karjera ES ir kaip tik būtų galima pritaikyti. Ir manau, kad daug asmenų, kurie tapo darbuotojais, atlieko, atliko praktiką, buvo stažuotėse ir jie ir Komisija mano, kad yra toks įsrautas, kurie asmenys buvo stažuotojai ir paskui tampa darbuotojais. Tai yra toks įprastinis karjeros kelias. Mes atrenkame e, stažuotojus, nes tai yra talentingi žmonės ir išreiškia motivaciją dirbti institucijose. Kai dėl finansų krizės, taip, ji turėjo didžiulį poveikį mūsų darbui. Žinoma, netgi tai truko kelis metus ir yra labai aukštas ne, jaunimo nedarbo lygis įvairiose valstybėse narėse, ypač pietų. E, e, Europoje tai buvo daug praaiškų iš e, Ispanijos, Graikijos, Italijos, to ir buvo galima tikėtis. Ta pati galima pasakyti, kad, e, pavyzdžiui, jeigu yra ir Vokietijoje, aukštas pragyvenimo lygis ir didelis darbinamumas, tai labai sunku iš tokių valstybių pritraukti žmonės. Atlyginimas, aišku, vaidina savo vaidmenį, labai gerai dirbti jeigu esate iš e, šalies, kur jūsų e, atlyginimas šimtus kartų mažesnis, tai aišku įdomu, bet, pavyzdžiui, pritraukti tokius asmenys iš Danijos, tai sunku, nes atlyginimai yra dideli, bet aišku yra ir kiti mm, dalykai, ir Europos idėja, gyvenimo kokybės klausimas, kai kuriuose valstybės narėse gyvenimo kokybė yra labai aukšta ir ne, ne vien tik apie pinigus kalbam, yra sunku e, pritraukti žmonės iš šių šalių. E, taip pat e, dėl saugumo. Briuselėje vyko daug e, teroro išpolių ir žmonės rimtai pagalvoja, ar verta vykti į Briuselį. Taip ar ne, bet toks faktorius yra. Reikia dėmesį skirti įvairoviai. Mes stebime e, žmonių strautus pavyzdžiui, 85 konkursuose žmonės ateina iš įvairių e, su įvairiu įsilavinimu ir akademinis lygis, tai įvairius universitetai, tai yra labai įvairi e, žmonių grupė, bet nepakankamai įvairi, nepakankamai įvairovė. Mes stengiamės pasiekti žmonės iš mažumų grupių visoje Europos Sąjungoje. Na, viena iš kliučių, pavyzdžiui, migrantams, jie turi turėti ES pasakas, yra labai svarbu, o jeigu turi, tai tuomet jokių barjerų nėra ir mes tengiamės pasiekti įvairias mažumų grupės, pritraukti kandidatus su negale, nes jie yra nepakankamai atstovaujami institucijose, bet vėlgi e, čia reikia institucijų pastangų. Nematome kažkokios kylančios krizės pasitikėjimo Europę, bet priešingai tarp jaunų žmonių mes matome, kad yra labai stipri motivacija, galbūt tai su, jas skatina e, įvairius sunkumai ir žmonės mato, kad gali prisidėti, gali būti naudingi visuomeniai. Na, ne tik skėtai efektas buvo pozityvus, bet e, manome, kad šita motivacija nebūtinai gali būti išmatuota senaisiais e, pasirinkimo testais kur neįmanoma žmonėms iš, išlaikyti. Jeigu ne, nesat Briuselėje, nepatekite tą ratą, tai negalite, neturite pakankamai literatūros, tai negalite atsakyti tuos visus klausimus apie Europos Sąjungą. Bet vis dėlto yra m, mm, tekstai, kur yra mm, reikalaujama supratimo ir motivacijos. Ir mes stengiamės testuoti žmonių motivaciją tada, kai jie atvyksta ir manome, kad mes atrenkame motivuotus asmenys ir buvo atliktas akademinis tyrimas komisija prieš kelis metus, kad, e, kad įrodyta, kad motivacija nesumažėjo nuo 2010 metų. Žmonės yra tokie pat motivuoti kaip ir anksčiau. Dėl rezervo sąrašo manome, kad pagerinome sistemą. Pirmiausia, e, sąrašų ilgis, jie atitinka maždaug neužpildytų darbo vietų skaičių, palyginus su to, kas buvo anksčiau. Visos pozicijos yra skelbiamos elektroninėme portale ir visi turi prieigą ir e, jeigu nori kažką sužinoti, tai institucijas gali, mm, tai pirmą gali sužinoti, koks, kokia darbo vieta buvo laisva, o tai buvo nesažininga. Na, galbūt reikėtų uždaryti senus sąrašus, bet e, Kol kas situacija yra gera. Kai dėl stažuotojų, aš jau padėčiau stažuotojus, taip, svarbus klausimas, tai yra talentų šaltinis ir aš skatinčiau tik tai mokamas stažuotės tai pagrindinės stažuotės institucijose, bet mes taip pat, mes dirbame su institucijomis, ką matome kitose organizacijose visame pasaulyje, tarsi būtų aiškesnis ryšys tarp stažuočių ir pasinaudojimo jomis kaip talentų šaltinių, tai galbūt galima pradėti vienoje pozicijoje vieną postą užimti, o paskui e, iš stažuotės pereiti prie nu, nuolatinio e, įdarbinimo. Jeigu, pavyzdžiui, yra e, stažuotė, ji baigėsi ir tada asmo iš karto gali e, pateikti paraišką. Bet aišku, yra daug žmonių, mes manome, kurie e, išlaiko egzaminus, kurie dalyvauja konkursuose, kai jie dirbo kurioje nors es institucijose, taigi mes pritraukėme žmonės trumpesniam laikui, tai jie tada supranta, kad nori dirbti Europoje ir nori pasilikti. Ir galiausiai manau, kad mes esame visiškai skaidrus, mūsų procesas yra skaidrus visam, visais etapais, mes kelbėme informaciją visiems, visi e, žino apie e, savo rezultatus ir jeigu kas nors ateina pas mus, jie, jie sužino ne vien tik tai, ar išlaikė ar neišlaikė, pavyzdžiui, egzaminus, bet e, jiems pateikiama kokybinė ataskaita. Aišku, yra problemų su kandidatais iš kai kurių valstybių narių ir mums sunku pritraukti kvalifikuotų e, darbuotojų iš Lenkijos. Nežinome, kodėl taip yra, bet e, mes apie tai e, kalbame su Lenkijos valdžios atstovais, surengėme rudenį seminarą toms tikslingoms šalims, septynioms, kurie, iš kur sunku, Airija, Prancūzija, Čekija, e, Lenkija, e, Švedija. Taigi Lenkijos atstovai, valdžios atstovai dalyvavo. Taigi mes norėtume žinoti, kokie specifiniai dalykai yra kiekvienoje valstybė narė, kas trukdo pritraukti reikalingus žmonės, bet mes bendarbiaujame su nacionalinė vyriausybė, nes jie žino situaciją vietą daug geriau negu mes ir mes norime bendradarbiauti su jais, kad galėtume pritraukti tinkamą e, kandidatų skaičių iš kiekvienos šalies. Dėkuoju, pirmininkė. Ja, dank. Dėkoju. Dėkoju. Man jūs tikrai padarėte įspūdį ir jūsų sėkmė padarė įspūdį ir aišku, kad ir toliau turite tęsti tuos tobulinius ir mes tikrai nepakesime, jeigu staiga vėl uh, bus regresas, nes EPSO iš tiesų dar nepaka, ne, ne iki galo įgyvendino audito rūmų ataskaitą.